gyvuoja, dirbsime, kad užtikrintume, jog tie, kurie e, vagia piliečių turtą, negalėtų toliau to daryti. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. E, yra šeši rezoliucijos pasiūlymai. Diskusija dėl šios rezoliucijos baigta. Balsuosime rytoj 12 valandą. Kitas mūsų darbos reikia klausimas yra 2012 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaitą. la parola al ministro Creighton. Prego. Ministre Creighton, žodis jums. Gerbėmiai nariai, e, pokyčiai Bosnijoje ir Hercegovinoje netitinka mūsų vilčių ir lūkesčių. Mums e, kyla rimtų abejonių ir žinau, kad joms pritarė ir šis parlamentas. Tai atsispindi e, pasiūlyme priimti rezoliuciją, dėl kurios bus balsuojama rytoj. Norėčiau pasinaudoti progą ir ypač padėkoti Doris Pak už ryštą ir e, žinias, kurias jį pademonstravo kaip e, jūsų pranešėja. Čia e, ypač svarbus tas teigiamas poveikis, kurį jūs galite padaryti. Praeitą gruodį taryba prieėmė domen, kad Bosnija Hercegovina padarė tam tikrą pažangą 2012 metų pradžioje. Tai buvo E, diskutuojama ministrų taryboje. Taip pat e, palankiai įvertintas dviejų svarbių e, su ES susijusių teisės aktų priėmimas įstatymo dėl valstybės pagalbos ir dėl gyventojų surašymo. Tačiau gaila, kad ta varomoji jėga nebuvo išlaikyta ir ypač esame nusivylę pažanga, pažangos stoka įgyvendinant jas darbo tvarkę. Taip pat e, gruodžio mėnesį e, taryba palankiai vertino tai, kad e, prasidėjo aukštų lygio dialogas dėl stojimo procesų su Bosnija ir Hercegovina ir jos politiniais atstovais, kuris vyko 2012 m. birželio mėnesį. Tačiau nesilaikoma laiko terminų, kurios, kurie buvo numatyti dialogų metu ir mums kelia nerima politinių susitarimų nevykdymas. Vienas iš svarbiausių prioritetų Bosnijos Hercegovinos atveju e, yra užtikrinti, kad jos konstitucija būtų suderinta su Europos žmogaus teisų konvencija ir Seidič Finči sprendimu. Mums reikia įrodymų, kad įmamasi rimtų žingsnių ir tik tuomet galės įsigalioti stabilizavimo ir asociacijos susitarimas. Bosnija ir Hercegovina turi pademonstruoti e, patenkinamus rezultatus įgyventinant e, stabilizavimo ir asociacijos susitarimą, tarpinį susitarimą. Tai yra būtina, kad ES galėtų realistiškai e, svarstyti paraišką dėl narystės. Taip pat taryba pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti efektyvų koordinavimo mechanizmą su ES. Reikia kartu užtikrinti fiskalinį tvarumą, be to įstatymai dėl e, valstybės pagalbos ir dėl gyventojų surašymo turi būti visiškai įgyvendinti. Mes e, jau e, teikiame paramą, reiškiame paramą su struktūrintam dialogui, teisingumo klausimais, stabilizavimo asociacijos proceso E, kontekste ir e, kvietėme e, atitinkamas Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas konstruktyviai dalyvauti šiame procese. Tai yra būtina norint užtikrinti, kad būtų sukurta nepriklausoma, atskaitinga, patikima, nešališka ir veiksminga teisminė sistema. Tai būtų naudinga visiems šalies piliečiams. Pirmininkė, gerbėmiai nariai, ES e, ir toliau teiks e, paramą Bosnijai ir Hercegovinai, jai integruojantis Europos Sąjungą. E, bet Bosnijos Hercegovinos politiniai lyderiai turi taip pat sustiprinti savo pastangas, turi gyvendinti savo įsipareigojimus ir imtis tolesnių žingsnių, kad užtikrintų savo šalies tolesnį stabilumą ir klėstėjimą. Lyderiai privalo tą daryti savo piliečių labui kurie yra nusipelnę geresnės ateities. Ačiū žodis komisijos nariui Fiule. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti už puikų pranešimą Doris Pak Mes jau kalbėjome apie Bosniją ir Hercegoviną ir būtų sunku e, viską vertinti labai jau teigiamai. Deja, šiemet kyla e, panašių problemų kaip ir anksčiau. Kaip yra kalbama jūsų e, pranešimo projekte, pažanga yra labai ribota vis dar nėra konkrečios e, vizijos dėl e, šios valstybės ateities. Kaip yra e, kalbama pasiūlyme, šalis rimtai atsilieka nuo kitų šio regiono valstybių. Dėl savo susirūpinimo ES suaktyvino savo darbą su Bosnija ir Hercegovina, deda daugiau pastangų visais ligmenimis per pastarosius kelis mėnesius E, suaktyvėjo diplomatinė veikla, e, kad e, padėtume įspręsti svarbiausius klausimus, kuriuos šiai šaliai reikia įveikti. Trumpai tariant, siekiant įgyvendinti visus dalykus, dėl kurių buvo susitarta 2012 m. birželio mėnesį, E, pagal tarybos išvadas ir pagal e, pranešimo projektą yra dedama labai daug pastangų. Vykau į Sarajevą e, siekdamas įspręsti daugelį šių klausimų, kadangi nėra pakankamos pažangos integracijos procese, dėja turėjau atšaukti trečiąjį dėrybų dėl stojimo raundą. Man e, susidaro įspūdis, kad kai kurie e, politikai daugiau dėmesio skiria e, partijų ir etniniams interesams, o ne tam, kad įgyventintų Seidič Finči sprendimo nuostatas. Šios šalies politiniai vadovai turi prisimti atsakomybę turi priimti šį iššūkį ir rodyti tikrą ryštą atsidavimą, nes kitaip bus sunku susitarti dėl svarbiausių dalykų. Vis dėlto tai lieka būtina. Įstojus kitoms valstybėms e, į Europos Sąjungą, Bosnija Hercegovina taptų e, jos e, kaiminę. Aš dalyvavau posėdėje su Kroatijos ir Bosnijos ir Hercegovinos ministrais visais šiais klausimais ir aptariam viską dvišalių pagrindų. Mm, nepaisant kai kurių trūkumų, dar kartą pabrėžiame, kad mm, mes ir toliau e, teiksime paramą tiems asmenims šioje valstybėje, kurie siekia pažangos. Mūsų struktūrinis dialogas dėl e, teisminės sistemos e, irgi atneša savo vaisių, rodome paramą šiais klausimais ir e, labai e, vertiname visas pastangas, kurios vis dėlto yra dedamos. Ačiū. Dabar e, norėčiau suteikti žodį kalbėtojams frakcijų vardu. Visų pirma, ponia Pak, dvi minutės. Pone pirmininkė, gerbiama. Tarybos pirmininkė, ponė Fiulė. Atidėjome diskusijas keturioms savaitėmis ir tikėjomės, kad per tą laiką įvyks e, teigiamų poslinkių šalyje, tačiau taip neįvyko, jokios pažangos nepastebėjome, nepasiektas susitarimas, nėra veikiančios vyriausybės, prezidentas yra įkalintas ir negali atlikti savo užduočių pagal Daytono susitarimą. Tai yra ši federacija nefunkcionuoja, ji negali veikti. Situacija iš ties yra varant į nevelti. Politikai Bruselėje, kaip ką tik girdėjome, ir pačioje šalyje mes bandome padaryti, daryti viską, kad padėtume šalies žmonėms, bet atrodo, kad jie tos pagalbos nenori. Aš pateikiau pasiūlymą dėl pakeitimų pakeitimo, pakeitimo pasiūlymą dėl visų šių aplinkybių, nes tai yra mm, perspėjimo pavojaus žinia. Aš žinau, kad ne visi mane palaikys, bet aš, manu, aš jaučiuosi privalanti tai daryti Bosnijos ir Hercegovino žmonių labui. Mes kalbame apie politikus šalies, kurie visiškai nedirba, neveikia, kurie nesirūpina, kad žmogaus teisų srityje priimtas sprendimas būtų įgyvendintas, būtent tai mane šokiravo. Aš išdėšiau tam tikrus reikalavimus. Mes kalbame ne apie vieną atskirą Bosnijos ir Cegovinos pilietį, mes kalbame apie politikus, apie juos kaip mes kitą vertus paaiškinsime savo rinkėjams, kad siunčiame lėšas Bosniai Hercegovinai, jūs teisingai pastebėjote, esame pasiryžę įsipareigoję, kai šalies politikai, to šalies politikai mus tiesiog vedžioja už nosies. Mane tai tikrai liūdina. Mane liūdina, jog turėjau uh, pasitelkti, rinktis tokią uh, galimybę. 20 metų palaikau ryšius su to šalies žmonėmis, noriu, kad visi turėtų ateitį, kad visi galėtų sugrįžti į savo namus ir vaikai galėtų mokytis. Pirmininkė, ačiū socialdemokratų frakcijos vardu, ponė Boskur, dviems minutėms. Pone pirmininkė, e, Bosnijos ir Hercegovinos lyderiai nesilaikė numatytų terminų ir jiems suteikėme galimybę dar kartą pasistengti, tačiau jie jie visiškai nepasi, nepateisino savęs. Rinkimai vykstantis turi tenkinti tam tikrus reikalavimus, kad jie būtų laik, laikomi e, laisvais ir nepriklausomis. Tok, toks yra to minėto sprendimo turinys. Lankydamasi tose šaly, toje šalyje kalbėjausi su e, jos atstovais kalbėjausi su, su žmonėmis, kurie tikėjosi, pavyzdžiui, kad kažkada jie e, taps to šalies vadovais. Aš negaliu palaikyti siūlymo suspenduoti e, Bosnijos Hercegovinos prašymą. Kur dar ponas Sedič galėjo, galėtų kreiptis? Bosnija ir Hercegovina e, E, yra įstrigusi viename etape, kitos šalis ne. Kroatija netrukus įstos į ES. Tai reikš rimtas pasiekmes Bosnijai Hercegovinė. ES siena tarp Bosnijos Hercegovinos ir Kroatijos turi būti jungianti, o neskirianti siena. Ji turi susijimti prieš Kroatiją įstojant į ES. Šalies žmonės neprivalo kentėti dėl to, kad neužtikrinamos jų teisės ir e, kad jie, neturi, ir jie negali rasti darbo. 80 procentų šalies gyventojų nori būti Europos Sąjungoje. Mes esame aklavietėje. Bosnija nejuda į priekį, e, komisija nejuda į priekį. Deja, vyksta kai kurie pasikeitimai Bosnija, Hercegovina ir Kroatijoje. Sklinda gandai. Mums tenka atsakomybė vakarų Balkanų regiono atžvilgių. Tai, kas vyksta Bosnijoje ir Hercegovinoje, atsiliepia visam regionui. Kaip užtikrinsime nuoseklų, tvarų, stabilų to regiono gyvavimą? Jeigu bus noras, atsiras ir būdas. Ačiū. Alde frakcijos vardu, ponė Neits Utenbrok. Pone tarybos pirmininkė, pone komisijos nariai, aš suprantu e, visų e, nusivylimą, kurie daugelį metų uh, E, stebėjo, kaip, kas keitėsi Bosnijoje ir Hercegovinoje ir norėjo, kad padėtis gerėtų ir dėja, nioliktąjį kartą jiems tenka konstatuoti, kad taip neįvyko, kad nebuvo laikytasi nurodytų terminų. Aš suprantu, ponia Pak, ji yra um, dinamiška, ryštinga asmenybė. Aš suprantu, kad ji uh, apimta nevilties ir ragina suspenduoti Bosnijos ir Hercegovinos e, narystę Europos taryboje. Ir kad tokia pat logika reikėtų vadovautis ir vertinant asociacijos sutartį. Aš suprantu tai, bet aš nepritariu, poniai Pak. Net jei Bosnijos ir Hercegovinos trūkumai yra milžiniški, dėje yra nemažai Europos tarybos narių, kurie jau ilgą laiką apie kai ką masto ir e, turi savo minčių apie Bosnį Hercegoviną. E, ar iš tikrųjų reikia priimti sprendimą dėl narystės suspendavimo? Nemanau. Nemanau, kad tai būtų geras politinis sprendimas. Uh, bandyti daryti poveikį tokiamis priemonėmis. Fontenas viena iš savo pasakėčių apie tai kalba, apie tai, kaip viskas bus, kai būsiu turtingas. Mes turime išlaikyti spaudimą Bosnijai Hercegovinai. Ačiū. Šaliųjų vardu. Kornelisen, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Išsijungia kalbėtos mikrofonas. Nuo vakar disku, intensyviai diskutuojame apie tai, ar reikėtų priimti griežtesnių priemonių prieš Bosnijos ir Hercegovinos, Bosnijos ir Hercegovinos vadovomis dėl to, kad buvo nesilaikyta terminų numatytų terminų ruošiant konstitucijos reformą, kurios e, šaliai labai reikia. Buvo siūloma suspenduoti Bosnijos Hercegovinos narystę Europos e, taryboje ir kreiptis į komisiją, kad būtų suspenduotas e, finansavimas, ES finansavimas. Manau, kad negalime niekada jokiom aplinkybėm to svarstyti, nes uh, Finansavimo suspendavimas pirmiausiai turėtų labai dėlės žalos piliečiams. Reikėtų tiesiog būti griežtesniems. Bosnijos ir Hercegovinos vadovai turėtų susitaikyti su jų neveiksnumo e, pasiekmėmis. Jie turėjo nuveikti tos darbus, tai yra jų rankose. Iš tarptautinės bendruomenės irgi reikia skubaus reagavimo. Jeigu, jeigu mes nesijimsime mm, tokių griežtų priemonių, bus galima manyti, kad viskas yra gerai, tiesiog e, kažkokių smulk, kažkur smulkiai Bosnijos ir Hercegovina netitinka, bet iš tikrųjų situacija nėra gera Bosnijoje ir Hercegovinoje. Ir ES, ir tarptautinė bendruomenė turėtų liautis um, nekreipti dėmesio, turėtų atsimerkti ir pirmiausiai spręsti tas problemas, kurios yra tikrai svarbios šalies piliečiams. Ačiū. Ar atsakysite į klausimą pagal melinosios kortelės procedūrą? Jei taip, žodis jums. Pone Kornilėson, turint galvoje, ką jūs pasakėte kalbėdama, kaip pateisinsite tai, kad didelės sumos pinigų yra mokomi Bosnijai, Hercegovinai. Jūsų rinkėjams, žmonėms, kurie daug yra nuveikę Europos Sąjungoje. Nors trūksta mm, pinigų visiems ES. Pane Kornelison, manau, kad Bosnija ir Hercegovina yra mm, nusipelniusi būti ES valstybė nare. Tai yra jų kelias į ES. Taigi finansai skirti jų progresų, jų pažangai darbo rinkoje, socialinėse srityse, mažinant mm, skurdą. Galų gale tas, tos, ta pažanga bus naudinga visiems ir kiekvienam ES piliečiui. Manau, kad tai yra solidarumas ir man tai yra televertybė. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodį suteiksiu ponui Poreba. ECR frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Vėl kalbame apie tai, kaip Bosnija ir Hercegovina daro pažangą siekdama įstoti Europos Sąjungą. Galima pasakyti, kad Bosnija ir Hercegovina yra silpniausia grandis vakarų Balkanuose, kalbant apie narystę Europos Sąjungoje. Vyriausybė Bosnijoje Hercegovinai tikrai turėtų suteikti dėmesį į tinkamą valdyseną, e, statymo viršienybę, stiprinimą administracinių sugebėjimų, socialinės ir tas reformas, taip pat kova su nedarbu. Taip pat dėlė problema toje šalyje yra korupcija, kuri yra matoma visose viešo gyvenimo srityse, taip pat prekyba žmonėmis yra dėlė problema trūksta nepriklausomos pluralistinės žiniasklaidos, bet to toje šalyje yra labai stiprus etinis pasidalinimas. Kita vertus, manau, kad ES plėtra šiuo atveju būtų didelė investicija. Tikiu, kad Bosnija ir Hercegovina sugebės įgyveninti mūsų kriterijus. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodis ponui Belderiui minutę. EFD frakcijos vardu. 7 mei ontving van de externe dienst sussende. Ačiū pirmininkė. EIVT pateikė labai sąlygišką atsakymą dėl Irano veiklos, dėl to, e, kiek, e, tar, kiek asmenų gyvena Bosnijos ir Cegovinos teritorijoje. E, Bosnė Hercegovina paprašė išvykti iš šalies antrąjį ir trečiąjį Irano ambasados sekretorius dėl įtariamų ryšių su Mudžehedo organizacijomis. E, Europos taryba ir EIVT privalo rimtai atsakyti šį rimtą klausimą. Kitas klausimas. Ar jūs manote, kad e, Bosnijos Hercegovinos integracijos procesas yra būtų įmanomas, jei politinis e, elitas Sarajeve palaikytų ryšius su Iranu. Ar jūs nemanote, neižvelgite čia rizikos saugumui platesnėme kontekste? Man atrodo, kad e, šalyje priimami įstatymai religinių, dėl religinių sumetimų.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 kapitalistinį restruktūrizavimą šioje šalyje, nors dar nėra išgyjusios Jugoslavijos karo žaizdos. Be to, kalbame apie etinę diskriminaciją, korupciją. Tačiau reikia nepamiršti, kad mes patys ir buvome šios situacijos priežastis buvusi Jugoslavija susiskaldė ir dėja buvo pralieta labai daug kraujo, kilo labai dėlė neapykanta. Būtent todėl buvo sukurti tie vadinami protektoratai ir dabar jau 20 metų tenai ir dirba NATO pajėgos, Eurofor ir, ir, ir, ir kitos organizacijos. Manau, kad Bosnijai reikia ne suartėjimo su ES, o attrukimo nuo ES, kad susikurtų savo situaciją. Ir pirmininkas dabar ponas Kleis. Kalbame apie galimą kandidatę į ES, bet ta šalis yra organizuoto nusikalstamumo rankose. Ji turi milžiniškų e, korupcijos problemų. Živko Pudimir e, buvo, daugias su 18 pareigūnų buvo suimti, nes norėjo su, suteikti amnestiją e, aps, apkaltintiems, e, apkaltinamuoju nuosprendžiu apkaltintiems nusikalt, nusikaltėliams. Tai susijęs su narkotikų kontrabanda. Organizuotas nusikalstamumas dalyvauja vis, dirba visur ir taip pat gana e, aukštose valdžios sluoksniuose. Įsivaizduokite Bosniją valdomą šariato. Man atrodo, kad reikia atsisakyti tos kvailos idėjos e, užtikrinti plėtros galimybę Bosnijai. Ačiū dabar ponas Poselt. Ačiū pirminkė. Pastaraisiais dešimtmečiais niekas tiek nedirbo su Bosnija ir Hercegovina, kiek Doris Pak. Doris Pak nuomonę turėtume priimti labai rimtai jeigu ji kalba apie korupciją ir neveikimą šioje šalyje, turime turėti tai omenyje. Galbūt pernelik gilinamės į detalės, tačiau kita vertus. Ten yra taikoma struktūra, kuri nėra veiksminga. Jeigu neteisingai užsisekęs švarką, reikia jį vėl atsisekti ir užsisekti iš naujo. Ir turėtume užtikrinti, kad būtų paisoma žmogaus teisų, kad būtų kuriamos naujos bendruomenės, kad būtų teisėtai vadovaujama šaliai, kad ji įveiktų šiuo metu ją draskančią krizę. Visų pirma, pati šalis, jos žmonės turi aktyviai dirbti, mes iš šalies negalime visko išspręsti. Ačiū. Kitas kalbėtojas, pusantros minutės, ponas Rūčiak. Ačiū. E, pirmininkę, komisijos narių. Niekas nesitikėjo, kad Bosnijos ir Hercegovinos kelias Europos Sąjunga bus lengvas dėl e, įvairių e, problemų. Doris Pak pranešime yra aiškiai pasakyta, kad reikia dar nemažai nuveikti. Turi prasidėti konstitucinė reforma, kad būtų supaprastintas sprendimų prieimimas, kad būtų išvengta politinio paralyžiaus visais ligmenimis e, tai bus e, ne tik sudėtinga, bet praktiškai neįmanoma įgyvendinti visų reformų ir modernizuoti šalį. Vis dar laukiama, kol bus e, įgyvendintas Seivič Vinčis sprendimas, kad kol įsigalios teisinė valstybė, yra labai daug problemų, kurio, kurias dar reikia išspręsti. Ir vis dėlto tos problemos negali būti pagrindas neveikti Bosnijoje ir Hercegovinoje. Politinis elitas šioje valstybėje turėtų e, patrigubinti savo pastangas ir atvesti šalį į Europos Sąjungą. Kroatija taps Europos Sąjungos nare nuo Liepos pirmosios. Juotkalnyje daro gana didelę pažangą. Matome e, e, pažangos ir Belgrado ir Prištinos santykiuose. Taigi tikrai nemanome, kad Bosnija ir Hercegovina turėtų atsilikti, bet tai ne nuo mūsų priklauso. Visų pirma, tai priklauso nuo Bosnijos ir Hercegovinos vadovų sugebėjimo atlikti savo darbą. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis ponui Dartmut. Vieną minutę. Ačiū, pirminkė. Bosnijoje yra didžiulis nedarbo lygis - 43 procentai. Tai yra dar viena e, labai skurdi rytų Europos šalis, e, kuri nori prisijungti prie Europos Sąjungos. E, kai atversime duris Bosnijai ir Hercegovinai, sulauksime didžiulių žmonių srautų iš ten. Ir jungtinė karalystė visų pirma bus magnetas šioms, šiems žmonėms Britanijoje konservatorių partija norėtų mažinti imigraciją, bet žinome, kad tai yra neįmanoma e, tol, kol liekame Europos Sąjungoje. Ir e, tai e, padėtis tampa vis sudėtingesnė, e, atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau ir daugiau šalių prisijungia prie Europos e, Sąjungos ir žmonės įgyja e, teisę į laisvą judėjimą ir gali atvykti į Europos Sąjungą ir į Jungtinę karalystę. Ir tiesiog didžiulę nuostabą kelia, kad koalicija Britanijoje ir darbo partija, leiboristų partija gali paremti ir aktyviai remia Bosnijos prisijungimą. Ponui Ručiak norima pateikti klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą. Ponas Postelt. Ačiū labai. Pone Ručiak, aš norėjau kai ko jūsų paklausti. Po kelių savaičių Kroatija įstos Europos Sąjungą ir norėjau pasiteirauti, kaip dėl tarp valstybinio bendradarbiavimo su Bosnija ir Hercegovina šiame kontekste, ypač kalbant apie svarbiausias e, sritis. E, tame regione. Ar jūsų nuomonė e, galėsime e, per Kroatiją e, veikti, kai Kroatija prisijungs prie Europos Sąjungos? Ačiū. Yra du klausimai pagal Milinosios kortelės procedūrą. Jums leidus trumpai norėčiau atsakyti klausimą. Taip, aš išvelgiu tokių galimybių. Turėtume skatinti tokias pastangas, bet kartu turime suprasti, kad daugeliu žmonių Bosnijoje ir Hercegovinoje uh, gyvenimas bus sudėtingesnis dėl to, kad Kroatija bus jau įstojusi Europos Sąjungą ir e, jau bus e, išorinė siena tarp Kroatijos ir Bosnijos ir Hercegovinos. Todėl žmonėms bus sunkiau keliauti į Kroatiją ir, žinoma, jiems e, tai kels papildomų problemų. Bet vis dėlto yra labai svarbu skatinti tokį tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Neižvelgiu net jokių kitų kelių, jokių kitų kanalų. Pirmininkė, aš e, norėčiau taip pat pateikti klausimą ponui Dartmut. Ar galėtumėte pateikti mums skaičių? Jūs e, nupiešėt e, tokį paveikslą, kad Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai atrodo kelia didžiulę grėsmę šaliai, kurioje gyvena 62-63 milijonai žmonių. Gal galėtumėte pateikti skaičių, kiek Bosnios ir Hercegovinos piliečių gyvena Junktinėje karalystėje? Ačiū. Na, ponia Ručiak, manau, kad jūs ne visai suprantate, apie ką kalbu. Gal šiuo metu nėra daug, bet būtent todėl, kad sugebama kontroliuoti imigraciją Jeigu Bosnija ir Hercegovina taps ES nare, nebeliks jokios imigracijos kontrolės, e, kaip jūs ir jūsų kolegos jau sakė e, daugelį kartų e, šiuose rūmuose apgailestauju, bet tariame ir komisiją. Ačiū. Pone Dartmut, yra dar vienas klausimas iš ponios Kornelis ant pagal Milinosios kortelės procedūrą. Ar būtumėte pasiruošęs atsakyti? Pone, prašom. Pone Dartmut, e, kalbėdamas minėjote, atrodė iš jūsų kalbos, kad Bosnija ir Hercegovina jau rytoj bus ES nare. Tai vis dėlto yra labai ilgas procesas. Reikia, kad Bosnija Hercegovinoje būtų įgyvendintos reformos, kad būtų įtvirtinta teisinė valstybė, kad būtų pasiekta ekonominė pažanga, kad būtų konkurencingumas užtikrintas kaip bendrosios rinkos dalis. Ar jūs tikrai norite laikytis tokio paužiūrio į Bosnijos ir Hercegovinos žmonės? Ar jūs tikrai norite išlaikyti tą atitolimą nuo jų, tą distanciją, mm, kalbėti būtent apie juos taip, bet ne apie kitus Europos e, valstybių piliečius. Aš maniau, kad labai aiškiai pasisakiau labai aiški, kad mano partija prieštarauja tam, kad Bosnija ir Hercegovina taptų ES valstybė nare bet mes taip pat prieštraujame tam, kad Makedonija, Serbija ir e, tuo labiau e, Turkija, Albanija, Juotkalnyje taptų ES valstybėmis narėmis. Ir be abejo, būtent tą noriu pabrėžti. Ir e, dar trumpai tik pasakysiu, e, Jeigu e, Bosnija ir Hercegovina e, prisijungtų e, jau rytoj, sakytumėte, kad per vėlai būtų protestuoti. Tai todėl išsakau savo prieštaravimus dabar. Ačiū. Toliau žodis suteikiamas ponui Mölcer. Vienai minutį. Ačiū, pirmininkė. Bosnija Hercegovina yra decentralizuota valstybė kaip tai žinome. Serbai, kurie nenori joje pasilikti, tai vienas dalykas, bet kitos partijos pageidauja daugiau decentralizavimo. Nemanau, kad tai galime ignoruoti. Bruselis jau yra investavęs daug pinigų į tą šalį, tačiau sėkmės pasiekta nedaug ir staiga imame taikyti kitokius standartus serbams. ES e palaiko e, serbus ir albanus, ES daug kalba apie žmogaus teises, o kaip su kitų teisėmis, kaip e, teisė į apsisprendimą, bosnių teisė į apsisprendimą, konstitucinių reformų procesas ir e, sprendimai, kuriuos bandome primesti šaliai. Sakyčiau, kad tai yra labai trumparegiškas požiūris. Ačiū toliau, ponia Bazesko. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai. Aš palaikau ES e plėtrą. E, rytų kryptimi, taip pat e, vakarų Balkanų regiono kryptimi. Tačiau Bosnija ir Hercegovina išlieka vienintelė regiono valstybė, nepasiekusia pakankamos pažangus e, Europos integracijos procese. Pagrindinė to priežastis tai vizijos trūkumas, taip pat e, strategijos nebuvimas šalyje šali, šalies administracija apsunkino sprendimų prieimimą ir iškilo abejonių dėl, dėl Bosnijos Hercegovinos gebėjimų funkcionuoti e, su visais aiškiais valstybės požymiais. Skirtumai e, tarp e, šie, šie skirtumai atrodo užkirs šalies e, toles, užkirs kelią šalies tolesniai pažangai ir ėjimui į ES. Kaip bus su vakarų, su vakarų Balkanų regionu toliau? Mažumos, tautinės mažumos klausimas taip pat kelia nerima. Konstitucija numato tik bosniams e, keltis ir serbams kelti savo kandidatūras rinkimuose. Uh, Man atrodo, kad čia iškyla nemaža rizika. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas e, pusantros minutės poniai Fajon. Ačiū pirmininkė. Komisijos nary kolegos. Bosnija Hercegovina yra politiškai paralyžiuota. Šalies politikai neįvykdė pažadų dėl Europos Sąjungos e, prašytų reformų. PEC parengtas pranešimas atskleidžia padėti šalyje, tačiau negaliu pritarti jos praktiniams pasiūlymams, kad Bosnija Hercegovina turėtų susilaukti tokio sprendimo. Šalis iš vienos politinės krizės pereina į kitą, tačiau tai turi pasikeisti. Norėčiau, kad ta šalis taptų ES nare ir baiminuosi kad girdima retorika eina visiškai priešinga kryptimi nereikėtų. Ir nereikėtų tai šaliai duoti tuščių pažadų. Kroatijos įstojimas į ES reikš, kad Bosnija Hercegovina turės šalia ES narę. paraginome supaprastinti sienos pereimo procedūras Bosnijos Hercegovinos gyventojams. Tik su tapatybės kortelė neturėtume bausti šalies žmonių dėl politikų nesugebėjimo tvarkytis. Ir Bosnijos Hercegovinos politikai neturėtų savo trumpalaikių interesų vardan bausti šalies žmonių. Dėkuojam pekne. Ponas Kukan, ačiū. Pasakysiu tai, ko niekas dar nepasakė. Norėčiau pasidžiaugti komisaro Fiulio ir ašton iniciatyvą dėl reformų Bosnijoje ir Hercegovinoje. Visgi padėtis toje šalyje, kuo toliau, to yra blogesnė. Iš tikrųjų labai gaila, kad Europos ambici, Europinės šios šalies ambicijos dažnai yra paralyžiuojamos vietinių politikų neveiksnumo ir jų nesugebėjimo priimti sprendimą susijusių su esminiais šalies funkcionavimo principais. Jeigu ES nori prisimti atsakomybę už Bosnijos ir Hercegovinos ateities pažangą, Taip pat ir vietiniai politikai turi prisimti savo atsakomybės dalį už dabartinę situaciją. Aš čia turiu galvoje pagrindinę žmogaus teisės. Kaip gali būti, kad praėjus keturiems metams po sprendimo, teismo sprendimo priimimo, Safindžik e, atveju byloje vis dar nėra pradėta taikyti, taikyti šitą bausmė. Tai yra kiekvieno, vals, kiekvieno piliečio teisė ir reikalavimas šaliai, kuri nori tapti ES nare. Paskutinis, paskutinė pažangos ataskaita rašo, kad ten pažangos Bosnijos praktiškai nėra. Ir esminė sąlyga pažangai šioje šalyje ateityje yra tai, kad Bosnija ir Hercegovina kalbėtų apie integraciją Europos Sąjungą vienu balsu. Mes galime jiems padėti, bet atsakomybė yra tik tai vietinių politikų rankose. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Šeši parlamentarai nori pasisakyti per spontaniškų pasisakymų procedūrą. Visiems šešiems suteiksiu žodį, jeigu jie laikysis vienos minutės numatyto laiko. Ponas Banki. Ačiū pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai. Bosnija ir Hercegovina dabar yra labai sutingoje padėtyje. Tai yra federalinė e, valstybė sudaryta iš smulkių regiono. E, ten gyvena trys etninės grupės, tai jau savaime yra sudėtinga. Aš iš Vengrijos esu, iš Mohat mažo miestelio ir mūsų situacija labai panaši. Ten gyvena serbai, kroatai, vokiečiai, vengrai, gyvenantis visi, kur, visi kartu. Ir Bosnijoje yra panaši situacija. Taigi, kalbant apie Bosniją ir Hercegoviną, pirmiausiai reikia stabilizuoti situaciją. Tikimės, kad tai įvyks kiek įmanoma greičiau. Taip pat tikiuosi, kad dėrybos bus pagreitintos ir kad jos sklandžiau eis į priekį, kad šita šalis galėtų išstoti Europos Sąjungą manau, kad mes kaip ES negalime turėti jokios kitos pozicijos šios šalies atžvilgių, tuo labiau turint galvoje, kad Kroatija taip pat įstos į ES. Ačiū. Dabar ponas Vaidenhols. Ačiū, pirminkė. Dėkoju šią pažangos ataskaitą. Jeigu jos neturėtumėm, mažiau kalbėtumėm apie Bosniją ir Hercegoviną. Iš tikrųjų yra tragiška, kad pasibaigus karui toje šalyje ir dėmesys jai sumenko. Tai ne tik tai, ne tik tai gaila, tai yra neteisinga, tai yra didelė neteisybė. Nuo karo pabaigos, atrodo, niekas nejuda. Ir maž, vienintelė viltis iš tos aklavėtės pajudėti yra europinė perspektyva. Neturėtume atsisakyti daugia etninės Bosnijos idėjos kad užkirtume kelią tam, kad į valdžią ateitų tie, kurie buvo valdžioje prieš karą. Padėtis pasitaisys tik tai tuo met, jeigu Bosnijai ir Hercegovinai bus skiriamas didesnis dėmesys. Ir jeigu bus pakankamas spaudimas ieškoti naujų sprendimų. Kitaip tariant, negalime palikti šios šalies vienos, nes kitaip paliksime ją tiesiog ekstremistų rankose. Ačiū, ponas Kačik. Ačiū pirmininkė, komisarė, ministrė. Kroatijai įstojus į ES turėtumėm suteikti galimybę ir po Liepos pirmosios. Taip pat įvažiuoti į Kroatiją tik tai su asmens tapatybės dokumentu, nes Kroatija įstoja Europos Sąjungą, bet neįstoja į Šengeną. Mes turime parodyti didesnį solidarumą su bosnių gyventojai ir pad, gyventojais ir padėti jiems ekonomikos atgavimo srityje. Taip pat norėčiau pakalbėti pasakyti prieš septintąjį pranešėjo pakeitimą, kur kalbama apie tai, kad reikėtų suspenduoti Bosnijos narystę Europos taryboje. Manau, kad nereikia izoliuoti šios šalies, lyginti su Baltarusija, vienintelė e, valstybė Europoje, kuri nėra Europos tarybos narė. Manau, kad tai būtų tikrai per, to, per tolimas žingsnis. Pirmiausia, reikėtų AFET komitete svarstyti šitą pakeitimą. Reikia stengtis dėl Bos, e, Bosnijos e, piliečių šalies, kurioje nėra konstitucinių priemonių imti e, likimą į savo rankas. Ačiū. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Bosna a Hercegovina je kraj, krajinou s najzložitejšou vnútornou. Ponas Kacinas. Paška. Bosnija ir Hercegovina yra tokia šalis, kurios struktūra yra pati sudėtingiausia iš Balkanų valstybių. Etniškai ir religiškai situacija yra labai sudėtinga, todėl labai sunku e, atstatyti, e, kaip ten viskas iš tiesų e, vyko, labai neseniai vyko konfliktas, labai daug nepasitikėjimo tarp įvairių bendruomenių lyderių. Pavyzdžiui, Kroatija galėtų parodyti Bosnijai, kad įmanoma surasti politinį sprendimą be jokių e, prietarų ir kad tai yra teigiamas dalykas šalies vystimuisi. Mes turime tęsti Balkanų integracijos procesą ir e, užsitarnauti piliečių ir tautų pasitikėjimą. Parama toms šalims labai svarbi, kitos išeities nėra net jeigu situacija labai sudėtinga ir sudėtingesnė šitoje šalyje negu kitose. Labai ačiū, ponas Brauns. Uh, ačiū. Aš norėčiau pasveikinti Bosniją ir Hercegoviną uh, pasiekus nedidelę pažangą siekiant politinių kriterijų. Uh, taigi, kuo iš esmės valstybė galbūt daugiau priešinasi stojimą Europos Sąjungą, to mano nuomonė yra geriau. Na, galbūt nedidelė e, labai pažanga, kai e, padaryta yra laisvo judėjimo e, srityje, čia aš norėčiau pasveikinti su tuo, tačiau iš esmės sunku judėti ir pačioje Bosnijoje ir Hercegovinėje. Na, jeigu esate bosniakas, tai galbūt per Serbijos Respubliką jūs nenorėsite keliauti, kur yra taip pat Bosnijos Hercegovinas dalis. Taigi, iš esmės yra šiek tiek prieštaringas Bosnijos Hercegovinos vaizdas. Tai yra, mm, E, vis dėlto po, politiškai susiskaldžiusi valstybė ir ką jinai turėtų veikti ES. Taigi bet kokiu atveju tai yra nevaldoma valstybė. Bet kokiu atveju tai padarė išvada bent jau švedai Stokholme šiuo metu. Ačiū, ponė Senka. Aš norėčiau padėkoti už šias diskusijas, nes jos rodo, kad situacija Bosnijoje ir Segovinoje nėra patenkinama ne vienam iš mūsų. Tačiau bet kokiu atveju esminis klausimas yra tas, ar tai iš tikrųjų reiškia, kad šiai valstybei neturėtų būti suteikta stojimo Europos Sąjunga perspektyva. Aš manau, kad turėtume suteikti tokią perspektyvą, nes kitų atveju Europos Sąjunga praras svarbę priemonę, kurią gali įtakoti politinę padėtį šioje valstybėje. Jeigu mes kalbame apie šią valstybę, turime prisiminti visų pirma istorinį ir etninį kontekstą. Aš manau, e, būtų žymiai geriau, jeigu e, ši valstybė siektų narystės Europos Sąjungoje, kad, e, kad įgyventų visus reikalavimus ir standartus ir nebūtų palikta likimo valiai. Ačiū. Ačiū. Na, diskusijos baigtos ir ponui Fiuliai suteiksiu žodį. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. A, kartais, atsiprašau, iš tikrųjų aš kalbėsiu ne pagal pasirašytą tekstą. Bet bet kokią atveju norėčiau reaguoti į iškeltus klausimus. A, tai būtent buvo iškeltas klausimas dėl laisvo darbuotojų judėjimo. Dažniausiai aš stengiuosi išvengti įvairių prognozių arba e, išsakyti kažkokius pasiūlymus dėl datų, kada galima įstoti į valstybį narį. Bet galime numatyti šiandien išimti. Na, atsiprašau iš anksto kolego dėl tokių numatymų. Bosnija Hercegovina dar neprašė narystės Europos Sąjungoje, Jeigu sąlygos bus tinkamos, bus įvykdytos po kelių mėnesių, tikiuosi, tada taryba turės persvarstyti savo nuomonę dėl šios valstybės galimybių, tada bus paprašyta mūsų pateikti ataskaitą. Ir jeigu viskas vyks kaip numatyta, tada galbūt bus pasiūlyta pradėti dėrybas dėl stojimo. Galbūt iš esmės bus kokiu nors uh, neišspręstų klausimų, galbūt bus dėlsiama arba vėluojama išspręsti kai ką, bus stebėjęsenos procesas atliekamas. Ketveri penkeri metai dėrybų, bet kokiu atveju toliau bus numatyti ir toliau ratifikavimo procesas. Ir, ir iš esmės iki septyniarių metų mm, kai kurios valstybės numatys apribojimus šitam laisvam judėjimui. Jeigu viskas tinkamai vyks. Taigi būtent nuo šiandien 17 metų. Taigi būtent reikia a, iš esmės jau būti vizionieriumi, kad numatytum tas problemas, kurios atsitiks ateityje. Čia e, aš nematau tokių e, problemų. bent jau bet kokiu atveju šiuo metu. Čia aš a, kalbu iš savo patirties, nes buvau ambasadoriumi Junktinėje karalystėje. Taigi, keli dalykai. Prisiminkime, kokie įsipareigojimai yra prisimti Bosnijoje Hercegovinoje. 95 metų Dėtino sutartis. Mes esame įsipareigoję gyveninti tam tikrus reikalavimus. Ir Daytono sus, sus, susitarimas buvo geriausia struktūra, pagal kurią buvo užtikrinta taika Bosnijoje Hercegovinoje. Dabar atėjo laikas pasvarstyti apie kitą struktūrą. Kaip galėtų transformuotis Bosnija Hercegovina. Ir iš tiesų ES plėtra yra kaip tik tai ta priemonė, kuri padeda transformuotis valstybėms. Ne Deitino sutartis, bet ES plėtra būtent paskatins keistis Bosnija Hercegovina. Tai Ir tada mes galėsime išspręsti tos klausimus, dėl kurių jūs skundžiatės ir kaltinate komisiją nieko neveikimu. Mes turime padėti Bos, Bosniai Hercegovinai įveikti visas kliūtis ir priartėti prie ES, prie jos plėtros. Na, yra tam tikros datos net numatytos arba terminai, bet aš sugrįšiu prie jų vėliau. Labai svarbu pažvelgti, kas vyksta pačiam regione. Mes ES išorės sieną patraukime e, šiek tiek arčiau Bosnės ir Segovinos. Likęs regionas tarp Belgrado ir e, Prištinos e, taip pat turėtų pademonstruoti, ar turi tam tikro ryšto ir valios priartėti prie ES. Tai rodo, kad Europos, narystės ES perspektyva yra labai galingas ginklas Tai būtent ir ši perspektyva kaip tik tai ir padeda transformuoti tam tikrus procesus, siekti pokyčių valstybėse. Mums reikia padėti Bosniai Hercegovinai. Būtent e, iš, išlikti toje Daytono sutarties numatytoje struktūroje ir priartėti prie ES. Dar vienas elementas. Kartais e, mes sakome, kad vienintelė kliūtis yra prisijungti prie ES. Taip, bet kokiu atveju e, yra mm, tam tikros procedūros, kurios mes taikome, tai yra susijusios su pažeidimais, tarptautinės teisės pažeidimais. Bosnija ir Hercegovina nesilaiko atitinkamo tarptautinės teisės aktų. Todėl mes turime aiškiai pasakyti, kad tai yra tikrai problema. Ir tame pranešime, kurio buvo siūloma rezoliucija, e, norėčiau, kad e, atspindėtų šią problemą. Na, iš tikrųjų, keli pasiūlymai, kuriuos čia nuskambėjo, buvo tikrai tinkami. Bet ar aš e, pritariu tam, kad mes turime dabar skambinti pavojaus varpais? Taip, būtent šis laikas atėjo. Aš išklausiau daugelio iš jūsų. Jūs kalbėjote apie tą pakeitimą ir sakėte, kad nepritarsite jam, bet neišgirdau jokių alternatyvų tam pakeitimui. Neišgirdau jokių pasiūlymų, kaip leisti Bosnijai Hercegovinai e, laikyti savo tartautinių įsipareigojimų. bus renkamas parlamentas, kaip žinote, po kelių mėnesių. Kągi mes tada darysime? Kągi mes darysime po tų naujų parlamento rinkimų Bosnijoje ir Hercegovinoje? Kągi mes pasakysime jiems dėl Europos žmogaus teisų teismo sprendimo. Dabar atėjo laikas, na, negrasinti Bosniai ir Sagovinai, bet aiškiai pasakyti. Jums reikia laikytis Europos žmogaus teisų teismo sprendimo, turite suderinti su tuo sprendimu savo konstituciją, Kitu atveju jūs ne tik negalėsite prašytis į ES, bet jūs nesilaikysite arba pažeisite savo tarptautinius įpareigojimus ir jūsų laukia rimtos pasakmes. Na, įskaitant tokias priemonės, kaip pavyzdžiui ir šito perinamio laikotarpio sprendimo taikymas. Kita žinia yra ta, kad mes norime padėti Bosnijai Hercegovinai, mes esame jų partneriai, mes norime, rimtai norime padėti jums peržengti mūsų skiriančius nesutarimus. Mes padviguminsime savo pastangas, tačiau reikia, kad mes siektume vieno bendro tikslo. Nes e, bet kokiu atveju jūs perduodate tą žinę savo piliečiams ir jie kelia tam tikrus lūkesčius. Ir jums ir, ir Europos Sąjungai. Ačiū, ponia komisijos nariai. O dabar tarybos vardu, ponia Kraiton. Ačiū, e, ponia pirmininkė. Ačiū, gerbiami parlamento nariai. iš esmės šios diskusijose mm, pasirodė, kad mes visi esam nusivylę, bet bet kokia atveju diskusijos yra konstruktyvios ir naudingos, bet kokia atveju mūsų, kaip tarybos nuomonė ir komisijos nuomonė. Aš norėčiau tik tai patvirtinti, kad ES yra įsipareigojusi suteikti ES e, narystės perspektyvą Bosnijai Hercegovinai. Aš dabar norėčiau sugrįžti truputį į praeitį ir priminti tą faktą, kad bet kuri Europos valstybė turi teisę prisijungti prie Europos Sąjungos, kai tik tai gyvenis tam tikrus kriterijus. Tai yra ne, dab, ne dabartinių valstybių narių reikalas, ar gali prisijungti prie Europos Sąjungos, ar mes turime plėsti Europos Sąjungą. Tai yra faktas, kad mes esame įsipareigoję e, priimti bet kurią valstybę narę. Ypač esame įsipareigoję e, Balkanų šalių e, atžvilgių. Tesalonikų deklaracijoje taip pat tai aiškiai atsispindi, kur šį penktadienį pirmininkų suėgoje buvo kaip tik cituotas Tesalonikos starties turinys. Tai būtent dėl mūsų įsipareigojom, bet ir mūsų atsakomybės kaip partnerių, tai visą tai, žinoma, kyla iš Deitono sutarties, mes esame kaip tarptautinis veikėjas ir kaip kaimynas uh, turime tam tikrą atsakomybę kaiminių šalių atžvilgių, ypač kalbant apie Balkano valstybės ir e, Bosnijos Hercegovinos atžvilgių, kuri tai yra labiausiai susiskaldžiusi valstybė Europoje, kuri turi įveikti daugybę kliūčių, daugybę problemų, e, suvienydama savo žmonės. Kad būtent e, prisijungtų vėl prie Europos šeimos. Europos Sąjunga, kaip aš sakiau žanginėje kalboje, uh, padės šiai valstybei, mes siūsime daugiau žmonių, mes turime įgyventi tam tikrus įsipareigojimus. Ir aš sutinku su daugeliu parlamento narių, su ponio Boskurtu, ponu Kukanu, kurie pasakė, kad atsakomybė už pažangą Bosnijoje ir Hercegovinoje yra, žinoma, priklausoma nuo pačios Bosnijos Hercegovinos ir nuo jos valdžios institucijų. Bet, bet kokiu atveju mes galime būti konstruktyvūs partneriai, bet negalime pakeisti vyriausybės Bosnijai Hercegovinoje. Mes negalime imtis politinių veiksmų šioje šalyje. Reformos būtinos Bosnijai Hercegovinoje. Būtent tai čia aš norėčiau paprieštarauti vienam iš kalbėjusių. Taigi mūsų verty, vertybių sistema, tai būtent e, pagarba demokratijai, žmogaus, žmogaus teisėms, mažumoms, teisės viršinybė, tai yra bendros vertybės, kuriamis pagrįsta ES. Tai yra akivaizdu, kad mes norime paskatinti savo partnerius, europiečius, kurie nėra ES nariai, e, įgyvendinti tas vertybės. Tai būtent tai padės jų pačių piliečiams. Bet kokiu atveju bent jau Europos parlamentas turėtų siekti, kad tų vertybių būtų laikomasi. Tai mūsų visų bendras interesas ir tai yra to šalies ir jos piliečių interesas. Na, buvo čia iškeltas dar e, vienas klausimas, kad tai netrumpas procesas, bet mes neturime bijoti tokių ilgalaikių procesų. Aš manau, dešimt metų nuo š... praktiškai praėjo, kai Kroatija pradėjo savo kelionę į ES. Ir Liepos pirmą dieną, ačiū Dievui, Kroatija prisijungs prie mūsų, nes e, padarė tinkamą pažangą. Prieš kelias savaitės mes kaip tik tai kalbėjomės apie Serbiją ir Kosovo. Tikrai ir šios valstybės padarė pažangą ir e, panas ir, ir vyriausiai galiotinė ir panas e, Fiulė, manau, kad teisingai išaiškė savo sužavėjimą e, šiomis valstybėmis, kurios tikrai pasiekė atitinkamą pažangą. Ir kitos šalis Balkanuose taip pat siekia pažangos. Ir mes suprantame, kad esame įsipareigoję europiečiams taip pat imtis atitinkamų veiksmų. Ir e, Dublinė, kaip tik tai šią savaitę e, buvo priminta tai, kalbant apie e, Salonikų įsipareigojimus. Mes siekiame utopijos ir idealų ir manau, kad plėtros proceso atveju, ypač kalbant apie Baltijos valstybės, mes turime prisiminti, iš kur mes patys esame. Prisiminkime karus, kraują, tragediją tiesiai prie Europos slengščio prieš labai nedaug laiko. Ir kokia pažanga yra pasiekta šiame regione, kuriame nesiniai siautė pilietinis karas. Kroatija, Jotkalnyje ir kitos valstybės, jos lietai, bet atkakliai siekia integracijos į Europos Sąjungą. Aš manau, kad mes galime paskatinti panašią pažangą ir Bosnijoje ir Hercegovinoje. Taip, mes norime, kad būtų matoma lyderystė, kad būtų matoma politinė valia toje valstybėje ir mes padėsime. Šiai valstybėje aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kad jis kaip tik imasi iniciatyvų šioje, šioje veikloje. Aš taip pat norėčiau padėkoti tiems žmonėms, kurie e, imasi to tylaus darbo, jie rašo pranešimus, jie bendradarbiauja su politinėmis partijomis, pilietinės visuomenės atstovais, vyriausybės lygių. Jūsų darbas yra labai vertingas. Ir jis būtent sustiprina tą signalą, kad, kurį mes siunčiame, kad reikia reformų. Ir už tai bus apdovanojimas, kuris bus priimtinas tiek piliečiams, tiek pačiai valstybei. Pone Paka kaip tik tai pasiūlė pakeitimą, tai būtent uh, Mm, kaip tik tai būtent imtis atitinkamų veiksmų e, atsižvelgiant į ES teisingumo teismo sprendimą. Bet mes turime siekti, kad e, Bosnijos Hercegovinos konstitucija būtų priderinta prie mūsų vertybių. Ir e, čia aš norėčiau išgirsti ir jūsų nuomonę šio klausimu. Aš norėčiau padėkoti dar kartą Europos parlamentui. E, norėčiau, kad e, prisimintume, kaip svarbu ES institucijoms bendradarbiauti, toliau tęsti konstruktyvų darbą. Aš žinau, kad šiame etape tas sprendimas, kuris buvo pasiūlytas Bosnijai Hercegovinai, būtent Deitinos sutartimi, iš tiesų atitinka mūsų siekius ir padeda integruotis Bosnijai ir Hercegovinai į Europos Sąjungą. Tačiau Deinino sustarimas ne visada veikia. Mes turime iš tiesų išklausyti e, kitų pasiūlymų, pono Pasato, pono Ručeko. Tai būtent mums reikia paskatinti konstitucinę reformą Bosnijoje ir Hercegovinoje, kaip čia kaip komisijos narys, kaip tik pasakė, aš, aš tikiu, kad e, einama tą linkme ir kad nauja strategija kaip tik ir turi būti ruošiama Bosnijai Hercegovinai. Manau, kad mes turėtume rasti naują kelią, naują būdą atsižvelgti į visas bendruomenės, į visuomenę, į, žm, į visas e, visuomenės grupės e, ir išeiti iš to politinio aklygatvio. Taigi, bet kokiu atveju reikia atlikti daugiau darbo ir komisija, ir taryba, ir parlamentas turi atlikti šį darbą. Ir aš Tikiuosi, kad e, glaudžiau bendradarbiausiu ateityje siekdama šio tikslo. Ačiū. Buvo e, pateiktas rezoliucijos projektas, tai būtent e, nutraukti diskusijas.